kito darbo tvarkės punkto tarybos ir komisijos pareiškimas e, dėl Liepos 11-osios minėjimo e, Srebrenicos žudinių aukoms atminti. Visų pirma, noriu suteikti žodį e, ponui Vondrai, pirmininkaujančio šalies vardu. Dėkoju, ponas pirmininkė, kalbant apie Srebrenicą. Kaip jūs žinote, e, Srebrenicoje įvykdytas baisus nusikaltimas. Apie 8 tūkstančiai bosnių ten buvo nužudyta ir tai buvo vienas iš skaudžiausių tiek e, tos šalies, tiek Europos e, nusikaltimų. Žvelgiant e, į praeitį, galima pasakyti, kad daug daugiau galima buvo nuveikti. Srebrenica tai yra tarptautinės bendruomenės e, nesugebėjimo veikti pasiekmė. E, todėl e, mums tenka moralinė atsakomybė už tai, kad Srebrenica niekada daugiau nepasikartotų. Taryba E, dar kartą pareiškė, e, kad ji e, smerkia įvykdytą nusikaltimą ir išreiškė užuojautą aukų šeimoms. Jungtinės tautos yra priėmusios savo rezoliucijas 1503 ir 1534, kuriuose ragina E, regiono šalis toliau e, žengti link Europos Sąjungos. Manytume, kad e, Liepos 11 minėjimas iš tikrųjų būtų tinkamas Srebrenicos įvykių paminėjimas. taryba ir toliau galvoja, kad nusikaltimų vykdytojai, ne tik Srebrenicas, bet ir kitų nusikaltimų e, įvykdytų regione, vykdytojai turi e, stoti prieš teismą. ES kaip integruojantis veiksnys atnešė E, taiką ir klėstėjimą e, kontinente 20-ojo amžiaus antrojoje pusėje. E, todėl pirmininkaujanti Čekija užsienio reikalų politikos rytyje laiko savo užduotimi siekti taikos Balkanuose. Be e, tarpusavio susitaikymo to vargu ar pavyks pasiekti. Tačiau e, to negalima padaryti e, nebaudžiamumą atmosferoje. Karadičiaus suėmimas pademonstravo, kad visi nusikaltėliai bus patraukti E, atsakomybėn. Tačiau e, daugiau reikia dar padaryti, kad e, Srebrenica iš liūdnos praeities patirties taptų vieta, kuri būtų susijusi su ateitimi ir ateities viltimis. Regione imtasi daug gerų iniciatyvų. E, Srebrenicos aukos geriausiai bus pagerbtos e, gerinant e, Srebrenicos regiono žmonių gyvenimo sąlygas. Srebrenicos regionui yra skirta nemažai lėšų e, tame tarpe e, atstatymui, infrastruktūros atkūrimui, transporto, švietimo sistemoms atkurti. E, visas tas pastangas taip pat parėmi ir donorų konferencija, kuri organizuota daugiau kaip prieš metus. Tai sukūrė galimybę e, suteikti daugiau investicijų e, Srebrenicos miestui ir regionui. Ir tai užtikrins, kad Srebrenica niekada nebus pamiršta. ES, e, tarptautinė bendruomenė, vietos valdžia turi ir toliau konstruktyviai bendradarbiauti, gerindama gyvenimo sąlygas Srebrenicos regione. Tik tai tai gali padėti sumažinti politinę įtampą, prisidėti prie dialogo atkūrimo ir e, leisti aukų šeimoms toliau ramiai gyventi. Tai bus geriausias Srebrenicos aukų paminėjimas. Labai ačiū dabar žodis komisijos nariai. Ačiū pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai. 95 metų Liepa apie 8 tūkstančiai vyrų ir berniukų buvo išžudyti. Ir atitinkamos institucijos atitinkamai įvertino šį veiksmą, pavadindamos genocidu. Man atrodo, yra teisinga prisiminti šio nusikaltimo aukas ir išreikšti užuojautą jų šeimoms. Šiandien aš prie jūsų prisijungiu ir remiu šią iniciatyvą, kad Liepos 11 būtų e, Srebrenicos genocido aukų paminėjimo diena. Srebrenica yra siaubo ir nepakeliamos skausmo simbolis. Prisiminimas yra ir skausmingas, ir būtinas. Būtinas dėl to, kad mes negalime ir neprivalome, neturime užmiršti Mes turime galvoti ir apie tuos, kurie iki šiol atsisako pripažinti tai, kas vyko 95 metų Liepos mėnesį. Prisimindami tai mes pripažinsime, kad tie dalykai yra būtini susitaikymui visame regione. Dėl to Liepos 11 turėtų būti Europos diena, kai prisiminsime Srebrenicos aukas. Tai bus svarbu visiems - Bosniai, Hercegovinai, visam regionui. Taip pat tai bus ir viltis ateičiai. Ateičiai Europos Sąjungoje, kuri būtų pagrįsta susitaikymu ir kuri leistų žaizdoms užgyti per laiką. Bet neturime pamiršti, kad teisingumas yra lygiai taip pat svarbus. Visi šių žudinių sumanyto ir vykdytojai turėtų būti teisiami. Dėl to yra neprimtina, kad po tiek daug metų generolas Ratko Mladičius tebėra laisvėje. Komisija visiškai remia tarptautinio e, tribunolo būsiai Jugoslavijai veiksmus. Mes žiūrime, kaip bendradarbiauja Bosnija Hercegovina su tribunolu. Mes kaip komisija skatiname valdžią tęsti savo pastangas ir užtikrinti, kad visi nusikaltėliai būtų atitinkamai patraukti baudžiamojo atsakomybėje. Mes negalime įvykdyti teismo teisingumo, bet mes galime užtikrinti kitą teisingumą. Mes turime galvoti apie tai, kaip pagerinti gyvenimus tų žmonių, kurie išgyveno. Ir daug dirbame vakarų Balkanuose, skatiname regiono valstybės žengti arčiau bendros Europos ateities. Mes norime, kad Bosnija Hercegovina būtų uh, gyventų stabiliame kontekste, kur būtų laikomasi sienų nepažeidžiamumo. Europos Sąjunga ir plėtra Europos Sąjunga atrodo yra gera kelionė link susitaikymo. Bet pati Bosnija Hercegovina turi įvykdyti atitinkamas sąlygas savo priemonėmis, spręsti vidinius iššūkius. Mes galime jiems padėti ir mes norime, kad šiai šaliai pasisektų, nes tai būtų išgyvenusių žmonių triumfas, tų žmonių, kurie turėjo kitus tikslus atžvilgių. Ačiū. Dėkoju dabar EPP frakcijos vartu, kalbės ponė Doris Pak. Prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė ponė komisijos narė, reikėtų, kad daugiau niekada nebebūtų genocido, koncentracijų stovyklų. Po antrojo pasaulinio karo visi galvojo, kad nebebus šitų dalykų. Tačiau vis dėlto dešimtajame dešimtmetyje, praėjus keliams metams po Berlyno sienos griuvimo, tie dalykai vėl pasikartojo. Jie pasikartojo Bosnijoje ir Hercegovinoje. Tarptautinė bendryje padarė klaidą. Nekreipdama dėmesio tuomet į situaciją ir paspausdama nusikalteliui Vladičiui ranką. Ir tuomet jisai iš tikrųjų toliau galvojo, kad e, liks nebaudžiamas po tų persekiojimų ir genocido, e, kurį jis vykdė. Tad e, Daug tų nusikaltelių, kaip ir e, jis pats, yra nebaudžiami ir gyvena dabar daugelis iš jų Bosnijoje Hercegovinoje kartu su žmonėmis, kurie yra jų veiksmų aukos. Dabar mes minime Srebrenicos žudynės ir mes turime kovoti su užmarštimi. Galbūt tas minėjimas leis mums sustiprinti pasitikėjimą mumis tų, kurie sako, kad visa tai neįvyko, galbūt bus įmanoma žengti susitaikymo E, linkme. Nes kol nebus pripažinto šitos žudynės, tol nebus taikos. Aišku, reikia, kad e, tie nusikalteliai, kurie įvykdė tą žudynės, e, atsakytų. Mes turime tai daryti, galvodami apie jaukas. Ponas Hauvit, tris minutės. Kiekvienais metais Junktinėje karalystėje, minint 20 amžiaus karus, mes sakome ir saulė leidžiantis, ir ryte mes prisiminsime visus, kurie žuvo. Man, mano kartai tai leidžia prisiminti mūsų tėvus, e, bet tuo pat metu tai primena mums karo blogį ir leidžia įspėti ateinančias kartas. Būtent todėl paminėjimas, atmintis yra labai svarbu. Kaip komisarė sakė, e, tokių įvykių paminėjimas taip pat labai svarbus yra susitaikymui. Iš tikrųjų, e, 95 metais 8 tūkstančiai vyrų ir berniukų buvo nužudyti, nors jie ir buvo saugioje jungtinių tautų zonoje. Todėl manau, kad yra teisinga paminėti e, tų žudinių aukas, pasmerkti tą e, etninę neapykantą, kurios pagrindų nusikaltimas ir buvo įvykdytas. E, interneto Facebook e, platformoje neseniai pasirodė e, informacija, kurioje buvo šlovinama tai, kas įvyko Srebrenicoje. Ir šiame kontekste reikia pasakyti, kad tai, kad Mladičius dar tebėra laisvėje, tik tai kursto tą neapykantą. Tas interneto puslapis labai greitai buvo uždarytas, bet per tą trumpą laiką, kol jisai veikė, ten užsiregistravo per tūkstantį internautų. E, mes turime labai aiškiai pasakyti, kad neleisime tokiems įvykiams niekada pasikartoti. Psichologai, kurie dirba su Srebrenicos e, aukų šeimomis, teigia, kad jie yra patyrę didžiulę traumą. Pirmininkė, mes nebegalime atsukti laikrodžio atgal, tačiau galime pasiekti, kad tas įvykdytas genocidas nebus užmirštas ir kad nusikaltėliai bus patraukti atsakomybėn. Dabar ponas Kačin, ALDE frakcijos vardu. Ponas pirmininkė, po antrojo pasaulinio karo mes turime bendrą Europos atmintį ir jie remdamėsi galime galvoti apie ateitį. Srebrenico žudynės yra toks pavyzdys, kuris rodo, jog antro pasaulinio karo žiaurumai pasikartojo pačiomis žiauriausiamis formomis dešimtajame dešimtmetyje. Etninis valymas vyko Srebrenicoje, buvo žudomi vaikai, suaugę, visi tai buvo tikras genocidas buvo bandoma neikti, kad vyko genocidas, kad e, yra tie bendri kapai. Srebrenica iš tikrųjų bus įrašyta į mūsų kolektyvinę atmintį. Komet kalbama apie ES plėtrą, apie vakarų Balkanų valstybių stojimą į ES, tai šitame kontekste mes e, turime prisiminti tuos dalykus ir kad e, genocido sumanytojai ir vykdytojai turėtų būti e, teisiami, turėtų atsakyti, nes mes turime galvoti apie tų žmonių, kurie gyvena Srebrenicoje ir jos apylinkėse ateitį, turime galvoti apie tų žmonių patirtas traumas, tie žmonės turi gyventi, prisimindami visus tuos e, žiaurumus. Norėčiau padėkoti pirmininkų suėgai kuri vienbalsiai paremė pasiūlymą, kad Srebrenicos jaunuoliai galėtų kiekvienais metais atvykti Europos parlamentą ir galėtų kartu pakalbėti apie Srebrenicos ir Bosnijos Hercegovinos ateitį. Ponas Horačiak, žalių frakcijos vardu. Rezoliucija yra labai aiški jungtinių tautų atžvilgių ir ES institucijų atžvilgių. Saugumo politikos mechanizmai nėra pakankami ir nepakankamai pritaikyti tam, kad e, būtų galima užkirsti kelią tokiems genocidams ir kitiems žiaurumams. Tai yra partnerystės politikos, rytų partnerystės politikos viena iš spragų. Mes taip pat pastebim panašų dalyką ir Palestinos konflikto kontekste. Srebrenicos žudynės turi būti nepamirštos. Būtent todėl mes remiame iniciatyvą, kuri yra iškelta ir birželio 11 diena turi būti šitų žudynių paminėjimo diena. Liepos 11 diena, atsiprašau. Tačiau taip pat tos dienos proga reikia galvoti ir apie susitaikymą. O tai bus įmanoma tik tai e, išsiaiškinant viską, kas e, vyko. Ir e, reikia, kad e, visi nusikalteliai būtų teisiami ir atsakytų savo veiksmus. De, dėkoju. Dabar GUE frakcijos vardu ponas Meijer. Dvi minutės. Pirmininkė, žodis Srebrenica tapo žymus dėl to, kad buvo išskirsta 8 tūkstančiai musulmonų 95 metais ten. Mes turime prisiminti tai. Aš klausiau, paprašiau Europos komisijos pagalvoti apie kitus būsimus projektus e, skirtus, pavyzdžiui, didesniam užimtumui ištikrinti. Galima pagalvoti apie turizmo plėtojimą į šią atminties išsaugojimo vietą. Aišku, humanitarinė intervencija buvo būtina, bet užsienio pajėgų buvimas ten davė tik tai tuščių vilčių. Ten, kaip žinia, tuo metu buvo Olandijos paėgos. Aukų neturėjo būti. Deja, pirmininkas kalbėtoje nutraukė. Dabar žodis ponui Belder. Prašom laikytis kalbėjimui skirto laiko, jau vėlų ir mes visi esam labai pavargę. Dėkoju, pirmininkė. Galvodami apie Srebrenicą, negalime e, užmiršti tų žmonių, kurie, būdami ten, suvokė, kad jau niekada nebepamatys savo vaikų bosnių moterys, dauguma jų verkė praradusias vyrus ir vaikus. Visi mes girdime jų verksmą. Dabar ES žvelgia į vakarų Balkanus, bet Srebrenica vis dar išlieka tenai kaip svarbus simbolis ir verčia mus spręsti genocido problemą. Tuo metu 95 metais dirbau viename iš Olandijos laikraščių ir jaučiau gėdą dėl to, kad buvo sukurta tariamo saugumo e, koncepcija Ostatnim mówcą w tej grupie będzie pan poseł Dymitry. Labai ačiū. Dabar kalbės ponas Stojanov, nepriklausomų parlamentarų vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes e, dabar kartu bandome prisiminti baisius nusikaltimus, kurie teisingai vadinami genocidu. Tai yra iš tikrųjų baisi tragedija pastarojo meto istorijoje. Perskaitęs rezoliucijos projektą, siūlomas rezoliucijos projektą, aš matau, kad e, tekste atsispindi tik tai pusė e, tų nusikaltimų. Ladičius, Karadičius yra čia minimi, tačiau aš čia nematau e, musulmonų pavardžių, musulmonų, kurie taip pat Srebrenicoje padarė nusikaltimų baisių nusikaltimų. Musulmonų divizijos vado pavardės nėra šioje rezoliucijoje. 93, met, 93 metais per Kalėdas jisai padarė baisių nusikaltimų krikščionių e, kaimuose ir dešimtis kaimų buvo nušluoti nuo žemės musulmonų kariškių. Tekste tai neminime. Tad čia iš tikrųjų ir toliau yra laikomasi dvigubų standartų, nes yra tvirtinama, kad tik tai krikščionis žudė musulmonus, tačiau kad nebuvo atvirkštinių veiksmų. Čia minimis Reblinicos e, bendri kapai, tačiau kiek e, tarptų aukų yra krikščionių. Nereikėtų elgtis taip, tarytum tų krikščionių iš viso net nebuvo ir tarytum jie būtų ne žmonės, o gyvuliai. Poniai Brisagič. Dėkuoju, ponas e, pirmininkė. Ką galima per dvi minutės pasakyti, kai kalbame apie tai, kas įvyko Srebrenicoje, kai e, bandome surasti geriausią būdą e, tiems įvykiams paminėti. Ką galima pasakyti to, kas apie Srebrenicą dar nėra pasakyta. Jeigu e, gimėte Bosnijoje, jeigu esate pabėgėlis, e, tai galbūt galima ką nors papasakoti. O ką galiu pasakyti aš Vienintelis dalykas, kurį aš galiu perteikti, tai viltis. Viltis žvelgti į, į pasaulį. Vis tik aš e, atsimenu e, alkanų vaikų verksmą, ir e, žvilgsnius tų, kuriems teko pernešti savo tėvų, žuvusių tėvų kūnus. Aš e, žinau, kad mano gimnaičiams teko būti koncentracijos stovykloje. Ir aš e, negaliu pamiršti tos neprašomos izolacijos jausmo. Jūs žinote, kad vyksta kažkas baisaus, bet negalite užkirsti tam kelio. Ir e, būtent tokiu jausmu, ponas Stojanovai, aš norėčiau pasidalinti su visais kitais. E, tai, kad mes rytoj balsuosime dėl rezoliucijos e, parlamente, suteikia man. E, tam tikros paguodos. E, bet žvelgdama į ateitį aš e, tikiuosi, kad galėsiu prisidėti prie to, kad e, Vakarų Balkanų šalis kuo greičiau taps ES e, narėmis. Tai bus labai svarbu po to, kai Europa labai gėdingai nesugebėjo užkirsti kelio tam, kas įvyko. Dabar žodis poniai Wallis. Dėkoju. Ministrė, komisarė, dėkoju Jums už paramos žodžius. Aš parlamento pirmininko vardu dalyvavau aukų atminimo ceremonijoje Srebrenicoje ir aš negalėsiu niekada pamiršti to, ką išgyvenau. Tūkstančiai žmonių susirinko, visi buvo labai liūdni ir, aišku, ištikti didžiulio skausmo. Mes, kaip europiečiai, išgyvename jausmą, kad kažkada jau tai patyrėme. Mes daug ką matėme per televizorių prieš žudinės. Mes vėl išgyvename tą beviltiškumo jausmą, kurį galbūt tada patyrėme. Mes negalime pasakyti tai daugiau nebepasikartos, bet galime sakyti prisiminsime, pasimokysime, padėsime žmonėms žengti į priekį. Ir galvodami apie tą atminties dieną, būtent apie tai turime galvoti. Aš niekuomet nepamiršiu to, ką ten patyriau, niekuomet nepamiršiu susitikimų su moterimis, kai ten lankiausi ir tikiuosi, kad mes ateityje kažką jiems galėsime duoti ilgai trunkančio ir pozityvaus. Ačiū. Dabar spontaniškų pasakymų laikas. Pone Pleštinska, pirmoji. Ačiū, ponas pirmininkė. Visiškai remiu mintį, kad Liepos 11 taptų Srebrenicos žudynų aukų atminimo diena. Tartutinė bendruomenė nesugebėjo apginti civilius šiame konflikte. Per tas e, kelias e, žudynių dienas, po to, kai Srebrenica žlugo, buvo nužudyta e, daugiau kaip 8 tūkstančiai vyrų, vaikų, daug moterų buvo išprievartauta. Niekada negalime užmiršti tų baisių nusikaltimų aukų. Aš tikiuosi, kad visas vakarų Balkanų šalis parems e, mintį renkti Srebrenicos aukų minėjimą. Kol kas e, tų nusikaltimų kai kurie iš e, vykdytojų yra laisvėje ir tai yra labai sunkiai e, pakeliama aukų šeimoms. Mes turime susilpninti tas įtampą, kuri buvo praeitįje. Mes siūlome dabar paminėti Liepos 11 dieną šią dieną. Tai yra simbolinis veiksmas ir jo tikslas yra keliariopas visų pirma, tai pagerbamas visos aukos ir jų šeimos. Tai tuo pačiu taip pat primenama piliečiams ir nacijoms, jog jeigu valstybės narės bejėgės veikti, tai tas bėgiškumas baigėsi tokiais žiaurumais ir ES turi įgyvendyti tikrą saugumo ir gynybos politiką ir kad galėtų realiai veikti gindama savo vertybės. Taip pat tai turėtų padėti susitelkti Balkanų valstybėms, kurios nori prie mūsų prisidėti ateityje. Ir tai taip pat implikuoja besąlygišką bendradarbiavimą su tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu. Tad toks yra signalas, kurį turime nusiųsti dabartinėms ir busimoms kartoms, kad uh, tie prisiminimai negrauštų mūsų, bet leistų toliau gerai gyventi. Dėkuoju dabar ponas Kačin. Aukų šeimos manęs paprašė jų vardu padėkoti jums už supratimą, kuris atsispindi rezoliucijoje. Norėčiau padėkoti visiems tiems, kurie dalyvavo šios dienos e, diskusijose. Norėčiau taip pat pridurti du dalykus. Šita rezoliucija nežiūri į praeitį, nors ir kalbama apie aukų paminėjimą. Ši rezoliucija taip pat leidžia pradėti geresnę ateitį tiems, kurie liko gyventi. Ponas Giryta. destrămarea fostei iugoslavii reprezintă o pagină neagră în istoria europei. Uh, uh, uh, atsiprašome dėl vertimo iškilo problema. Prašom kalbėti toliau, sako pirmininkas. Tai yra tragiška istorijos pamoka ir mes Dabar suprantame, kad turime veiksmingai veikti ES kontekste, gynybos ir e, saugumo politikos kontekste, kaiminystės politikos kontekste taip pat, kad galėtume kovoti su e, tokiais reiškiniais, regioniniu ekstremizmu, kad gintume žmogaus teismės, kad kovotume su ekstremistais, dėl kurių kalties įvyko tie žiaudrumai. ES turi būti stipresnė ir vykdyti prevencinę politiką, kuri užkirstų kelią tokiems dalykams. Dėkui. Dabar vėl noriu suteikti žodį ponui Vondrai. Ponas pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai, leiskite man apibendrinti šios dienos diskusiją dėl Srebrenicos. Visų pirma, noriu užtikrinti juos, jūs, kad e, taryba yra pasiryžusi ir toliau siekti, kad Srebrenicos ir kitose e, Vakarų Balkanų vietose įvykdyt nusikaltimų vykdytojai turėtų būti, turėtų stoti prieš teismą. E, e, regiono šalės ir toliau turėtų remti visokriaupai prisidėti prie tarptautinio tribunolo buvusiai Jugoslavijai veiklos. Aš pasinaudosiu šią progą paraginti Bosnijos Hercegovinos politinius lyderius nepiknaudžiauti šią skai, skaudžią patirtimi savo politiniams tikslams jie verčiau turėtų susitelkti, vesdami savo šalį į geresnę ateitį. Tam reikės pastangų ne tik Srebrenicoje, bet ir apskritai visoje Bosnijoje ir Hercegovinoje. Srebrenicos įvykiai ir atsitiko dėl to, kad ten nebuvo pakankamai europinės dvasios. pirmasis e, žingsnis Europos link e, buvo pasiektas e, pasirašant stabilizavimo ir asociacijos susitarimą. Tačiau reikia padaryti dar daug ką. Visiems mums privalu užtikrinti, kad e, žudinių aukos niekada nebus užmirštos. Dabar žodis komisijos nariai. Ačiū, panas pirmininkė. Gerbėmėji e, parlamento nariai, ponė Ibrisakič. Aš buvau viena iš tų, kurie per televizorių stebėjo, kas įvyko. Buvo galvojama, kad apsaugos zonos tokios ir bus. Ir mes iš tikrųjų buvome šokiruoti pamatę tai, kas įvyko ir suvokę, kokia yra realybė. Aš manau, kad Europos Sąjungoje mes pasimokome iš labai skaudžių pamokų ir paskui, kaip jau kad buvo istorija, prasidėjo, pavyzdžiui, bendros užsienio ir saugumo politikos kūrimas Pradžioje mes nebuvom susivienyje ir dėl to atsitiko tos baisios žudynės, kad mes nebuvome vieningi. Taigi aš dėkoju Jums, kad Jūs šiandieną taip atvirai kalbėjote už apie susitaikymą. Tai, kas išlieka atmintyje, yra labai skaudu, bet manau, kad ir ES turi galvoti, kad Bosnija Hercegovina turi ateitį Europos Sąjungą. Galbūt, sąjungoje, galbūt tai galėtų būti dalykas, kuris bent šiek tiek sušvelnins tų baisybių palikimą. Dėkuoju, ponė komisijos nariai. Turiu Jūs informuoti, kad pateikta šeši pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikė septynios frakcijos pasiūlymą, bus balsuojama dėl rezoliucijos Rytoj diskusijos buvo labai ilgos, visiems dėkoju, dabar diskusijas baigiame ir linkiu visiems labos nakties.